pabaigsime įverdinami skirtingų seminarų išvadas, o paskui išklausysime narių, kurie nori dalyvauti šioje diskusijoje. Como les decía. Taigi, kaip jau sakiau, vyko trys seminarai Buvo aptartos skirtingos temos. Girdėjome komentarą, kad ar pastabą tokią, kad turbūt reikėjo daugiau laiko, bet visada tai būna laiko, visada trūksta. Kalbam tema, kuri svarbi mums visiems ir mes visos dalyvaujančios, visi dalyvaujantys šioje salėje norėtumėm pasisakyti visose seminaruose. Kiekvienais metais mes kažko išmokstam. Tai gal kitais metais jau kažką kitaip suorganizuosim. Galbūt organizuodami renginį skirtą tarptautiniai moteris dienai, e, galėsime šiek tiek e, pakoreguoti planus ir daugiau jūsų galės dalyvauti. Dabar skirtingų darbo grupių išvados. Pirmiausia, žodis tasun kuri pristatys pirmąjį, pirmąjį seminarą apie, atsiprašau, ponui Tasun, kuris pristatys pirmąjį seminarą apie smurtą prieš moteris. Urtasun. One, course, Ačiū. Pirmas seminaras. E, tikiuosi, kad viską e, papasakosiu. Jeigu aš ką nors pamiršiu, tai dalyvaujant visieji seminare galės e, pakalbėti. Aš pamiršau, aš tu norėčiau pasakyti, kad vyko labai įdomi diskusija tarp Europos parlamento narių ir parlamentarų iš nacionalinių parlamentų bei pilietinės visuomenės buvo iškelta labai daug minčių, reikia remti moterų organizacijas, įgyvendinti e, tarptautinės konvencijas, e, kurios visiškai sunaikintų e, smurto apraiškas, apie tai kalbėjo kolegė iš Kipro. Taip pat buvo labai svarbių pasisakymų apie skirtingus e, valstybių narių požiūrius į šią problemą. Kolega iš Rumunijos pasakė labai gerą žinę. Rumunija dabar bando įgyvendinti Stambulo konvenciją. Be to, kolega iš Graikijos šiek tiek pristatė Graikijos šiuo metu e, susidariusią padėtį, 800 tūkstančių pabėgėlių atvažiavo į valstybę ir labai sunku dabar patenkinti moterų poreikius, nes labai dažnai moteris ir vaikai yra paliekami vieni ir uh, pagalbą suteikia tik tai solidarūs gyventojai. Tai yra labai rimta problema. O kolega iš Portugalijos paminėjo, kad kai kuriais konkrečiais atvejais reikia e, spręsti e, tokią kitokią problemą. Yra labai daug įstatinių, gerų įstatymų, gerų teisinių priemonių, bet jie nėra gyventinami taip, kaip reikėtų. Ir aš manau, kad padėtis yra panaši daugelie šalių. Ir žinoma, tai turi įtakos moterims Kolega iš Prancūzijos paaiškino, kaip e, problemos yra sprendžiamos Prancūzijoje. Yra sukurta tikslinė grupė e, agentūroje e, pabėgėliams, kuri dirba su moterimis. <clears throat> Kiti kolegos, Julie Wood, Europos parlamento narė, kalbėjo tema, kuri labai svarbi mūsų diskusijai. Problemos, su kuriomis šiandien susiduria moteris pabėgėlės, kyla iš to, kad bendrai e, labai nedaug informacijos yra skleidžiama žiniasklaidoje. Net ir Europos parlamento nariams, nacionalinių parlamentų nariams reikia daugiau informacijos apie realią padėtį. Tai yra nepaprastai svarbu šiandien. Taip pat noriu padėkoti už tai, kad Niderlandų pirmininkaujančių tarybai atstovai pasisakė e, šiame renginyje ir galiausiai socialinė darbuotoja Minė Džef iš e, moterų pabėgėlių komisijos pasisakė. Jos mintis buvo labai svarbios. Pone Džef papa, pristatė konkrečius atvejus. Pavyzdžiui, moteris iš Afganistano su vaikais atvažiuoja prie ES sienų ir susiduria su tokia padėtimi, kad jos yra priverstos gyventi kartu su kitais vyrais, susiduria su uh, smurtavimu prieš jas ir neretai tai yra lytinis smurtavimas ir moteris pačios turi tarpusavį susitelkti ir organizuoja tarsi naktinius būdėjimus, kad viena kitą apsaugotų. E, apie tai buvo papasakota mūsų seminare. Ir moterų pabėgėlių komisijos atstovė e, pateikė duomenų konkrečių, kurio mano nuomonė yra labai svarbus. 55 procentai e, pabėgėlių yra moterys arba mergaitės. Jos rizikuoja, kad bus parduotos, e, kad patirs smurtą arba lytinį išnaudojimą. Kartais jos yra priverčiamos ištekėti su vyrais iš savo valstybių arba net savo valstybėse. Kartais jos e, turi uh, atsiduoti tam, kad galėtų susimokėti už pasą ar pervežimą. Uh, Buvo labai svarbu išgirsti tą informaciją. Svarbu rasti būdų apsaugoti jas sulaikymo centruose ir gyvenimo e, vietose, laikinojo gyvenimo vietose. Pane Izraelį kalbėjo, kad yra parengtos pasaulinės gairės, kurios leidžia sumažinti lytimi pagrįstą smurtą pabėgėlių sulaikymo centruose. Ne visur jos sąlygos yra tenkinamos, nėra atskirų toletų, nėra atskirų uh, hygienos e, e, infrastruktūros objektų. Pone Kolin e, prašė, kad būtų daugiau lyčių ekspertų pabėgėlių sulaikymo centruose, reikia daugiau mokytojų, kad tie žmonės išmoktų kalbos, kad negalėtų visą laiką tiems pabėgėliams kreiptis į kontrabandininkus, kad susišnekėtų su policininkais. Be to reikia E, sukurti mechanizmą, kad informuotume moteris apie tai, kur jos gali kreiptis, jeigu patiria smurtą, ypač lytimi pagrįstą smurtą. Pone Reiliai kalbėjo apie tai, kas mums visiems labai aktualu. Dabartinė prieglopščio politika sukelia daug pavojaus moterims ir mums iš tiesų reikia netidėliojant ieškoti atsakymą. Muchas gracias, señor Urtasun, y gracias. Išjungiu aš tave. Ačiū, ponė Urtesun. Ačiū už tai, kad apibendrinote e, pasisakymus. Dabar žodis poniai Ajuto, kuri, buvo, e, kuri moderavo e, antrajai AIE grupiai. Prašau, žodis poniai Ajuto. Ačiū, pirmininkė. seminaras, kurio darbo rezultatus pristatysiu, e, domėjasi labiau techniškais dalykais. Mes e, nagrinėjome sveikatos, moterų pabėgėlių sveikatos apsaugos e, situaciją ir bendrai pabėgėlių sveikatos apsaugos situaciją. Akivaizdu, kad Europa priima didžiulius rautus migrantų, bėgančių nuo karo, masinių žudimų, smurto lyties pagrindų, o moteris yra labiausiai pažeidžiama tokių bėgančių žmonių grupė. E, kelionės metu jų situacija yra labai pavojinga, ypač jei moteris keliauja vienas, ar tai yra maitinančios motinos arba jaunos nepilnametės merginos kita pažydžiama grupė tai senyvi žmonės ir žmonės su negale. Ir visų jų sveikatos apsaugos klausimai turi būti svarbiausias prioritetas, teikiant paslaugas. Mes aptarėme nemažai svarbių temų. Visų pirma, kokias priemonės ES turi ir ką mes darome šiuo klausimu yra direktyva dėl asmenų prašančių tarptautinės apsaugos ir taip pat ten rodyta, kad tie, kurie prašo prieglapšio, turi teisę į bazinę sveikatos apsaugas ir į priežiūrą, jeigu susirga. Jų galimybės naudoti sveikatos apsaugos sistemą yra tokios pat kaip ir tos šalies piliečių, tačiau tai ne visada praktiškai užtikrinama yra tam, reikia ta, imtis priemonių tuo atveju, jei žmonės tampa kontrabandininko aukomis, teikti psichologo paslaugas, kitokią rūpybą. Visos teisėkros priemonės ES egzistuoja, tačiau yra kliūčių, su kuriamis susidurėme. Ir kalbant apie tai, kodėl tie įstatymai nėra tinkamai gyvendinami ir kodėl jie lieka popieriuje daugeliu atveju. Šį rytą sulaukėme duomenų iš UNICEF, ta informacija buvo paskelbta vasario 16-ąją ir ten sakoma, kad moterų ir vaikų skaičius atvykstančių į Europą iki 2016 vasario pabaigos dvigubai išaugo lyginant su vyrų skaičiumi dvigubai išaugo nuo, nuo skaičių krizės pradžioje. 16 procentų pabėgėlių ir migrantų. Praeisiais metais jų buvo tik 27 procentai. Moteris susiduria su smurtu, lytiniu smurtu, bėgdamos E, ponė Sofi kalbėjusi sakė, kad Europa tampa nebeprieinama pabėgėliams, tačiau tai puikia vieta, kurioje pelnomas iš e, prekybos pabėgėliais. Būtent todėl taip svarbu dėkti reikalingas struktūras ir teikti paslaugas. E, aprūpinti tas struktūras tinkamai paruoštais darbuotojais, kurie teiktų ne tik medicininę priežiūrą, bet ir psichologinę paslaugas ir paramas moteriams. Reikia moterų vertėjų žodžių, reikia teikti informaciją. Dar vienas klausimas svarstytas seminare buvo tai, kad pačios moteris pabėgėlės daug pasakoja. Mes girdime apie žmonės, kurie E, teikia joms, teikia joms pagalbą, padeda, tačiau retai išklausome, išgirstame pačių moterų, tokių moterų pasisakymų. Ir buvo nesunku suorganizuoti tokį susitikimą šiandien. Ir tai yra problema. Retai sulaukėme e, informacijos pasakojimui iš niekino nelydamų nepilnamečių su tais jaunuoliais nesunku būtų pasikalbėti. Pabėgėlių registracijos centruose yra daug vyrų, uniformuotų vyrų, policininkų. Ir dėl to moteris atsiduria labai sudėtinga situacija. Taip pat daugeliu atveju darbuotojai ten yra vyrai, beveik vien vyrai ir tai siejama su smurtu. E, turėtų būti ir moterų apsaugos darbuotojų, kad moteris migrantės geriau jaustusi. Tai struktūriniai klausimai. Dar struktūriniai klausimai reikia užtikrinti patalpas, skirti patalpas moterims ir vaikams ir registracijos ir pabėgėlių centruose, Daugal, dažnai moteris yra tapę smurto aukomis ir jos turi turėti galimybę kažkur palikti vaikus, kol pačios e, susitinka su gydytoju. Reikia teikti konkrečias e, specifines paslaugas. Taip pat nepamiršti moterų, kuomet skirstomas maistas. Šiandien ryte mums papasakojo, kad tenka 4-5 valandas stovėti šaltame ore lietuje, kol, gautum, kol gauni pavalgyti tai dažnai yra nepakeliama, jei tas e, eilės stovintis žmogus yra neščia moteris arba sergantis žmogus. E, prieiga prie vandens, hygienos paslaugų taip pat yra labai svarbus dalykas. Daugelis moterų, neščių moterų pabėgėlių yra patyrę psichologinį ir fizinį stresą, tai padidina gimdymo e, komplikacijas. Manau, kad sveikatos apsauga turėtų būti e, ta, tas segmentas, kur, kur pritraukiamos ir kitos paslaugos. Ir taip pat bandyti apsisaugoti nuo ilgalaikių problemų. Tačiau skirtingose šalise skirtingos kliūtis iškyla sveikatos apsaugos sistemoje. Kultūriniai skirtumai, kalbos skirtumai, skirtingas požiūris į sveikatos apsaugą. Reikia tinkamai parengtų moterų kurios gebėtų užmėgsti ryšį su pabėgėliais. Tiesiog reikia žmonių, kurie mokėtų kreiptis ir užmėgsti ryšį. Reikia paslaugų skirtų gimdybėms, taip pat e, e, iš ankstinio gimdymo atveju, atveju nes daugelis jų gimdo iš anksto, per, per anksti pagimdo transporto paslaugos, vertėjų paslaugos, buvo akcentuota, kad reikia pagalbos įveikiant teisinės kliūtis e, sveikatos apsaugos paslaugoms, ypač neščių moterų arba, pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu moteris turi būti guldoma į ligoninę po pirmųjų apžiūrų. Moteris dažnai atsisako gultis į ligoninę, uh, šalyje, kurioje ji yra, kurioje, kuri jai yra tranzito šalis. Dėl teisinių ir administracinių priežasčių, taip pat ir dėl ekonominių sumetimų. Jos bijo, kad bus iš karto išsiųstos atgal. <clears throat> Dar viena akcentuota tema tai sveikatos apsaugos E, pa, paslaugų spektrą reikia didinti, jų reikia daugiau. Ne tik kalbant apie konkrečią sveikatos apsaugos sistemą konkrečioje šalyje, reikėtų siūsti darbuotojus į, į tas vietas, kur, kur žmonėms reikia sveikatos apsaugos paslaugų. Išklausėme įvairių organizacijų atstovų, e, gydytojai be sienų atstovų. Bet yra ir kitų organizacijų, pavyzdžiui, organizacija Emergency, kuri praneša apie daugybę paįvairiausius um, apie tai, ko trūksta dabar įvairiose šalise tai žmonės išgelbėja labai daug gyvybių. Prieglapšio procesas yra e, klampi biurokratinė procedūra ir suėmimas labai blogai atsiliepia moteriams. Moteris, kurios jau patyrė smurtą, ypač sunkiai susitaiko su laisvės atėmimu. Noriu dar kad akcentuoti, kad būtina e, suteikti sveikatos paslaugas visiems atvykstantiems į Europą, ypač moteriams, nes moterims, moteris susiduria su vairiausia rizika, e, smurtų lyties pagrindų, nepagidautų neštumu, taip pat įvairiomis kliūtimis dėl kalbos barjero ar kultūrinių skirtumų. Reikia steigti paslaugas, kurios būtų taip sukurtos, kad atitiktų visus šiuos poreikius. Reikia ypač akcentuoti moter, mo, mergaitėms, jaunoms mergaitėms reikalingas paslaugas, kurios yra atsidūrė šioje situacijoje. Ačiū, ponia Juto. Ir išklausysime trečiosios darbo e, grupės išvadas, ponia Birk. Petras, ačiū. Aš noriu tik tai padėkoti visiems kalbėjusiesiems kad jie taip e, aktyviai prisidėjo prie diskusijos mūsų seminare. Aš noriu kalbėti švediškai, prašiau įsidėti ausinės. Be to, skirtingų valstybių, Portugalijos, Švedijos, Turkijos ir panašiai atstovės pasisakė. Mes daugiausia kalbėjom apie integraciją, studiją apie kurią daug kas e, jau šiandien kalbėjo ir e, kuria buvo nekarta remiamasi, e, padėjo ir mums savo diskusijoje remtis aiškiais faktais. Akivaizdu, kad integracija turi prasidėti vos tik patekus į valstybę. Negalime uh, laukti, kol žmogus nueis iki socialinės gerovės institucijų ir panašiai. Integracijos procesas turi vykti pozityviai nuo pat pradžios kad mes <clears throat> kad e, žmonėms leistumėm padoriai jaustis jau e, keliaujant, atvažiuojant į valstybę. Kitas svarbus dalykas yra neprarasti laiko, ypač kai kalbam apie kalbos mokymasi ir bendrai ugdymo poreikius. Tai buvo akcentuota. Taip pat e, mūsų ataskaitoje daugiau parašyta ir mes nuolat kalbėjome, kad yra nepaprastai svarbus yra moters vaidmuo integruojant visą šeimą, vyrus, vaikus ir kitus artimuosius. Dar vienas buvo iškeltas klausimas, e, jis yra labai susijęs su mūsų visuomenė, su mūsų e, socialinį gerbuvį išgyvenančią visuomenę e, kalbėjome apie būstą. Mes turime suteikti tokį būstą, kuris būtų tinkamas e, šeimoms ir jų artimiesiams, kad e, tarnautų kaip pagrindas tolesniam integravimui į visuomenę. Kalbos ir ugdymo galimybių klausimas mūsų nuomonė yra nepaprastai svarbus E, būtina pasirūpinti, kad būtų pripažinti diplomai, jeigu žmogus juos turi. Taip pat, e, kaip jau sakiau, būtina užtikrinti reikiamą kalbos mokymasi, kad jie galėtų patekti į darbo rinką. O jau darbo rinkoje, e, tai aišku, yra irgi labai svarbus žingsnis link integracijos. Moterys migrantės dažnai susiduria su rasizmu, su prietarais Ir mes savo visuomenės viduje turėtumėm dirbti, kad būtų atsikratyta tokių rasistinių požiūrių, rasistinio mentaliteto. Taip pat buvo kalbėta apie atlyginimų skirtumus e, moteriams užsienietėms e, ir kitiems visuomenės nariams. Skirtumai e, moteriams imigrantėms atlyginimų mokamų ir kitoms moteriams atlyginimų mokamų yra labai dideli. Tai aiškiai pastebėm ir Švedijoje, ir Suomijoje Akivaizdu, kad e, tos e, moteris, kurios gauna e, galimybę dirbti, uždirba per mažai dažniausiai. Būtina pasirūpinti, kad ir socialinės apsaugos sistema veiktų, kad moteris patekusios į darbo rinką galėtų arba pradėjusios mokytis turėtų galimybę e, gauti motinystės atostogas, jeigu reikia, arba e, socialinės išmokas, e, jeigu jos globoja vaikus arba senelius. Kitas klausimas mūsų seminare aptartas buvo šeimos suvienijimas. Tai yra nepaprastai svarbu, aišku. Ir jeigu e, reikia gyventi emigrantui be artimųjų, tai galim tik įsivaizduoti, kaip yra sunku deramai integruotis. Todėl mes turėtumėm daryti viską, kas yra įmanoma, kad uh, E, visi galėtų atrasti savo šeimos narius, supraskim, kad vaikai, ypač vieni, be tėvų negali gyventi. E, dalyvė iš Portugalijos kalbėjo apie jų problemas, nacionalinės veikatos apsaugos sistema, tai yra labai rimtas pavojus, e, kiek žinau, kitos grupės irgi apie tai kalbėjo. Kalba, pas, klausimas apie psichologinį saugumą ir smurto išvengimą valstybėje taip pat buvo paminėtas, nes tai yra labai svarbu integracijos požiūriu. Kai e, įsikūrėme vienoje ar kitoje valstybėje, turime e, būti pasirengę mm, įsikurti ir suprasti, kad jeigu iškyla rimtų pavojų, reikia nebijoti kreiptis į policiją ir kitas uh, tarnybas, saugumo tarnybas. Moteris ypač apie tai turėtų būti informuojamas. Kitas dalykas - pilietinės visuomenės aktyvumas. Jie gali suvadinti nepaprastai svarbu vaidmenį integruojant, integruojant atsiprašau, migrantus ir pabėgėlius. E, yra sukurta tam tikra administracinė praktika, bet ir mes e, kaip visuomenė, kaip bendruomenė turėtumėm e, aiškiau įvertinti, kas, e, ko tiem žmonėms trūksta. Ir galiausiai e, juridinės bazės klausimas kad žmogus jaustusi gerai, jam pirmiausia reikia gauti juridinę bazę, turėti leidimą gyventi toje valstybėje. Turėtume sutvarkyti juridinės procedūras, kad žmogus be problemų galėtų jaustis, kad gali gyventi toje valstybėje, nes jeigu to jausmo nėra, tai integruotis, mokytis yra labai sunku. Ir tada žmogus gyvena tarsi, tarsi kabo ore, o negyvena. Dar noriu pasakyti, kad mes e, parengėme ataskaitą E, kuri e, bus e, plačiau aptarta komitete. Pane Honeyball renkia ataskaitą apie tai. Ir mes norime, kad tame pranešime būtų kalbama apie gerą socialinės apsaugos sistemą, apie šeimų suvienimą. Visose valstybėse, skaitant ir Švediją, tai turi būti užtikrinta. Mes kalbėjome, kad reikia nutraukti diskriminaciją, bet kokios rušies diskriminaciją, su kuria moteris susiduria mūsų visuomenėse. Tiek mūsų seminare buvo aptarta ir aš dėkoju visiems, kad suteikėt mums galimybę susitikti. Ačiū. Muchas gracias. Ačiū, ponė Bjork. Dabar, kaip jau minėjome, po darbo grupių diskusijų pristatymą, pradėsime bendrasias diskusijas ir steiksime žodį tiems, kurie jau užsiregistravo, jeigu tokių atsirastų daugiau, tai užpildykite atitinkamą registracijos lapą ir atsiųskite jį mums, kadangi kalbėsinčių bus pakankamai daug, tai apribosime kalbėjimo laiką, kiekvienam skirdami po tris minutės ir dabar pradėsime nuo ponios Cecilės Kingi, kuri yra piliečių teisų ir laisvių komiteto narė ir pranešėja. Ačiū. Mėly kolegos, mėly draugai, mielas seserys. Šiandien man labai malonu dar kartą kalbėti šią temą, taip pat ruošiantis tarptautiniai moters dienai, jos paminėjimui. Tie, kurie mane pažįsta, puikiai žinote, kiek daug pastangų dedu kovodamas su diskriminacija. Kalbant apie pabėgėlius, būtina apsaugoti šimtų tūkstančių vyrų, tai yra moterų ir mergaičių garbę ir orumą. Mes e, pamirštame, kad didžioji dalis e, pabėgėlių moterų netgi nesugeba paprašyti prieglopščio tose šalise, kuriuose nori tą padaryti. Jų kelionė pasibaigia daug anksčiau. Taip pat nesibaigia ir smurtas e, lyties pagrindų moterų mergaičių atžvilgių paskirties bei tranzito šalise jos taip pat e, patiria smurtą. Moterims būtina užtikrinti kitokį saugumą nei vyrams. Ir e, būtina pačioje pradžioje jų prieimimo suteikti ne tik e, materialinę, tačiau ir psichologinę pagalbą. Reikia atsižvelgti į kultūrinius skirtumus su tomis šalimis, iš kurių žmonės atvyksta, jose medicininė priežiūra yra teikiama kitokiamis formomis. Taip pat reikia nustoti taikyti moterų ir vaikų sulaikymo praktikas. Būtina užtikrinti moteriams pabėgėliams galimybę gauti medicininės priežiūros paslaugas iš gydytojų moterų. Anibal pranešimas, dėl kurio balsuosime kitą savaitę ir moterų komiteto nuomonė dėl šio pranešimo savo iniciatyva, kurios viena iš autorių aš esu, būtent joje ir kalbama apie būtinybę parengti tokią migracijos politiką, kuri atitiktų pagrindinių teisų ir laisvių nuostatas. Turime pasiekti, kad mūsų balsas būtų išgirstas. Mes privalome apie tai kalbėti per būsimasias vadovų tarybas 7, 8 bei 17 ir 18 kovo. Turime visomis išgalėmis kovoti su bet kokiamis egoistiškomis paskatomis apriboti migracijos fenomeną. Migracijos fenomeną reikia administruoti, valdyti, o ne su juo kovoti. Priešingų atveju mes greitų laikų gyvensime humanitarinės katastrofos sąlygomis, būtina visomis priemonėmis kovoti prieš nelegalius žmonių gabentojus, būtina atverti saugius ir legalius migracijos kelius bei kanalus būtina integruoti migrantus į mūsų šalių ekonominę ir socialinę sistemą. Baigdama dar noriu išreikšti viltį, kurią išreiškė ir anksčiau kalbėjusios kolegos, tik bendromis pastangomis ir garsiai kalbėdami mes suteiksime ir gražinsime viduržėmio jūros vandeniui jam anksčiau buvusią įprastą mėlyną spalvą. Ačiū uždėmesi, esu pasirengusi toliau su jumis aktyviai kovoti. Ačiū, mėla Kinga. Dabar Italijos parlamento stovė. Labai ačiū už galimybę pasisakyti tema, kuri yra labai aktuali šiuo metu Italijoje. Dėl savo geografinės padėties Italija tapo šalimi, kuri patiria daugiau problemų dėl migracijos, ypač dėl migracijos, dėl migrantų atvykstančių per jūrą Italija taiko ir tam tikrus apribojimus, tačiau dedame visas manomas pastangas siekdami apsaugoti ypač moterių ir vaikų teisės. Tačiau Europa, žinoma, privalo įvertinti ir šio reiškinio priežastis, tiek ekonominės, tiek ir karinės. Tik tai kovodami su priežastimis mes galime apriboti migracijos pasiekmes. Norėčiau paminėti dvi temas, kurios jau buvo paminėtos. Sofija apie jas kalbėjo, minėdama taip pat ir mafijos struktūras, kurios aktyviai čia veikia ir yra praktiškai šimtų procentų perėmusios į savo rankas prekybos žmonėmis ir žmonių legalaus gabenimo kontrolę, nes mano šalyje praškai nebeliko jokių e, legalių būdų atvykti dėl to, kad viską mafija kontroliuoja. Taip pat noriu atkreipti visų dėmesį į dar vieną aspektą būtiną skirti ir numatyti Europos biudžete stabilų finansavimą tam, kad visose ES šalise pabėgėliams, imigrantams būtų suteikiamos garantuotos sveikatos e, apsaugos ir e, psichologinės pagalbos paslaugos. Ačiū už įsina, tikiuosi, kad po jo bus įmamas konkrečių veiksmų. Ačiū. Dabar moterų komiteto vardu Europos parlamento ponė Šoidrova. Ačiū, ponė pirmininkė kalbėsiu čekiškai, nes man tai bus lengviau. Ponios, mėly svečiai, tikrai džiaugiuosi šią galimybę kreiptis į Jūs e, Europos liaudės partijos narių vardu. Mes tikrai esame dėkingi už galimybę pasikeisti nuomonėmis, pasikalbėti su jumis. Manome, kad e, tai svarbi diena, diena, kuomet e, švenčiame moterų vaidmenį visuomenėje. Ir norėtume perimti estafetę organizuojant kitų metų renginius. Manau, kad moteris migrantės susiduria su dviejopais sunkumais. Ne tik Europoje moteris vis dar gauna žemesnius atlyginimus, susiduria su smurto rizika, moteris migrantės, migrantės taip pat susiduria su ksenofobija. Jos yra laikomos e, svetimomis, užsienietėmis. Todėl kalbame apie būtinybę gauti būstą, sveikatos apsaugos paslaugas, padėti spręsti psichinės sveikatos problemas suteikti pagalbą e, smurto aukoms, padėti moteriams, kurios turi rūpinti savo vaikais, nes tokios mamos dažnai neturi laiko pačios savo. Akcentuojame, kaip svarbu rūpintis moteriamis, mergaitėmis ir vaikais. nes apie 10 tūkstančių e, niekieno nelydimų migrantų vaikų yra šiuo metu Europoje ir jie, jie susiduria su didelė smurto rizika. Deja, turime pripažinti, kad tuo tarpu mes nelabai sėkmingai sprendžiame šią problemą. Turime jai skirti daugiau dėmesio. Vertiname labdaros organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų pastangas. Svarbu pripažinti ir savanorių darbą. Ir mes, Europos parlamentas, turėtume daugiau nuveikti, akcentuodami savanorių vaidmenį ir jų veiklą. Turėtume kalbėti apie jų darbą ir patirtį. Taip pat turime būti realistai Kalbame apie 28 skirtingas šalis, kurios bando susitarti dėl vieno paž... požiūrio. Tačiau mūsų istorija, tradicijos yra skirtingos. Mes APP manome, jog reikia bendro europietiško požiūrio, nes tai vienintelė galimybė mums pasiekti sėkmės. Norime, kad ES ir valstybės narės šį klausimą svarstytų iš žmogaus orumo apsaugos požiūrio taško. Siekti užtikrinti žmogaus orumą ir apsaugoti gyvybę. Tai, akcentuot, tai nepakankamai akcentuota. Sprendimas tai būtų taika viduržėme jūros regione, saugios Afrikos valstybės ir vidurio rytai, bei pagalba toms šalims siekti ekonominės pažangos Juk jei žmonės jaučiasi saugiai, turi darbą savo šalise, jiems nėra priežasties bėgti. Tai ypač aktualu kalbant apie visas moteris, vaikus, visas šeimas. Ir bend, už tai atsakomybė bendrai tam, ta, tenka Europos Sąjungai ir valstybėms narėms. Taikytinas ir subsidiarumo principas ir būtent todėl Europos Sąjungoje raginame valstybės narės prisijimti joms tenkančią atsakomybės dalį. Tačiau padaryti tai galima tik tai kartu. ES turi vieningai imti šio klausimo, o EPP linija yra tokia, kad moteris ir vaikai turi būti mūsų pirmiausias prioritetas. Ačiū, ponia Šoidrava. Ir dabar žodis ponai Sibel Osdemir iš Turkijos parlamento. mėly dalyviai, mėly kolegos. Man tikrai labai malonu dalyvauti šiame e, posėdyje, kurį surengė moterų teisų komitetas. Noriu padėkoti visiems organizatoriams. Aš ir mano kolegos čia esantis esame Turkijos parlamento lyčių e, lygybės komiteto nariai ir darome viską, kad pagelbėtumėm brolims broliams ir seserėms atvykstantiems iš kitų šalių. Noriu padėkoti ir Jums už Jūsų darbą. Per pastarosius penkis metus išgyvename sudėtingiausią humanitarnę krizę. Turėtume sustiprinti pastangas e, sprendžiant šį klausimą. Po visų šiandienos diskusijų e, reiškiame vilti, kad kad prisidėsime sprendžiant su lytimi susijusias problemas Turkijoje. Turkijoje buvo daug, iškilo daug su migracija susijusių klausimų. E, mes turime 900 km sieną su Sirija, ir, o Sirijoje iš, iš savo gyvenamų vietų išsikraušiusių asmenų yra beveik 8 milijonai daugybė migrantų atvykstančių iš to šalies yra moteris ir nepilnamečiai. Turkija sulaukė didžiausios dalies pabėgėlių iš Sirijos, o nuo šių metų sausio mėnesio mūsų šalyje gyvena 2,7 milijonai sirų, 54 procentai tų žmonių yra nepilnamečiai, 10 procentų vaikai, 30 procentų moterys. Dešimt Turkijos provincijų e, yra įsteigę 25 stovyklas, pabėgėlių stovyklas, kuriuose yra dešimtis tūkstančių sirų pabėgėlių. Apie 200 tūkstančių e, pabėgėlių gyvena e, ten yra prisiglaudę. Aš esu Turkijos Turkijos Respublikos partijos atstovė. Ir noriu pasakyti, kad šio klausimo Turkija viena neišspręs. Mums reikia tarptautinės bendruomenės pagalbos, paramos. Ir, ir manome, kad Europos Sąjungos valstybės narės turi pademonstruoti solidarumą, ypač tokių šalių atžvilgių kaip Turkija, kur yra šalis kandidatė. Ir be, besąlygiškai manau, kad ES turėtų solidarizuoti su mumis, stovėti šalia mūsų. Turkijai tenka labai svarbus vaidmuo šioje situacijoje, todėl mums, mums gyvybiškai reikia finansinės pagalbos. Jeigu bus mobilizuoti reikalingi fondai e, ir skirti Turkijai, jeigu juos skirs Europą, būtų labai gerai. Mes jau kalbėjome kokie yra aktualiausi klausimai ir dabar atėjo laikas imtis veiksmų. Ir ES bei tarptautinės organizacijos turi pradėti mobilizuoti tas lėšas. Mums gyvybiškai greitai reikia tų fondų ir norime juos pradėti naudoti kiek įmanoma greičiau, ne tik pasirengimo e, narystiai e, struktūros, e, tai ES skirta parama pasirengimui stojimui, reikėtų, reiktų pasitelkti kitą struktūrą pagalbos teikimui. Noriu padėkoti už jau, jūsų iki šiol sutiktą pagalbą, bet taip pat noriu pasakyti, kad mums reikia daugiau pagalbos. Savo pasisakymą norėčiau užbaigti mintimi, kad e, situaciją išspręsime, jeigu imsimės priežasčių. Tai e, konfliktas ir karas vykstantis Sirijoje visos šalis be išimčių, taip pat ir ES valstybės narės turi parodyti ryštingumą ir valią to siekti. Mano partija savo svarbiausių principų laiko tai, taika namuose, taika pasaulyje. Jį pristatė Taturkas ir aš tikrai tuo tikiu. Manau, kad jis ypač aktualus yra šiandien, mes tai suprantame. E, pabėgėliai iš Sirijos gyvenantis Turkijai, Turkijoje, kad ir kokios lyties asmenys tai būtų, e, turi gauti prieigą prie sveikatos paslaugų ir galimybę e, dalyvauti švietimo sistemoje. Turkija ėmėsi reikalingų priemonių ir mes, viena pagrindinio opozicijos partijų, palaikome šiuos vyriausybės veiksmus. Priimame svarbius įstatymus šiuo klausimu. Pavyzdžiui, įstatymą būtent tuo klausimu susidurėme su tam tikrais geografiniais apribojimais, e, primant sprendimą, kokie pabėgėliai gali būti laikomi migrantais. Buvo e Europos migrantai, bet priėmėme pataisas, pakeitimus ir e, migrantus neeuropiečius taip pat vaidiname pabėgėliais. Ir jie, turi, jie įgal, taip įgyja galimybę naudoti visomis reikalingomis paslaugomis Neseniai priėmėme dar vieną teisės aktą, pagal kurį Sirijos pabėgėliai turi teisę į darbo leidimus. Atsiprašau, kad viršėjau savo pasisakymui skirtą laiką, bet užbaigdama noriu pasakyti, kad siekiant Turkijos integracijos į ES turime pasirūpinti, kad ES valstybės narės ir ES institucijos daugiau paramos teiktų Turkijai. Mums sprendžiant visus šios klausimus, mus sieja bendra istorija. Ir ši tragedija viena didžiausių mūsų pastarojoje istorijoje. El, el doble de tiempo, habíamos establecido. Jūs jau dvigubai viršėjote jūsų pasisakymui skirtą laiką, mes skiriame po tris minutės kiekvienam kalbėtojui, o jūs jau kalbėjote šešias minutės. Prašome visų kitų kalbėti tik tris minutės. Europos parlamente. Europos parlamentas puikiai žino, kad jūsų šalis Turkija yra atsidūrusi ypatingoje situacijoje ir kad jums reikia e, bendradarbiavimo. Tuo pat metu, kalbant apie moteris ir, ir švietimą, jūsų kolegė iš Turkijos parlamento papasakojo apie tai, kas vyksta šalyje. Ir iš tikrųjų tai, ką, ką jis sakė, viskas pasitvirtino. Mes suprantame, ką jūs sakote, bet diskusijos turi tęstis ir ar kitų norinčių pasisakyti. Ir dabar žodis poniai Ulrike Hilde iš Vokietijos parlamento. Herzlichen Dank. Labai ačiū, kadangi esu Vokietijos bundesrato narė. Atstovauju mažai Bremeno federaliniai žemė, džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti šioje svarbioje konferencijoje, kurios svarstamas svarbus pranešimas, kalbėsiu labai trumpai. Noriu atkreipti dėmesį į keturis aspektus minimus šiame pranešime. Pradėsiu nuo pirmo punkto, tai yra migracijos priežasčių, apie kurias kalbėjau kai kurie kolegos. Manau, kad dėl dviejų svarbių priežasčių mes dabar patekome į šią labai sudėtingą padėtį migracijos ir prieglopščio prašymo kontekste visame pasaulyje yra 60 milijonų žmonių migruojančių ir viena iš svarbiausių priežasčių yra karas. Turime mes moteris aiškiai pasisakyti už tai, kad tai yra vienas iš pagrindinių ir seniausių moterų dėjimo reikalavimų Europoje tikrai Sirijoje jau šeštus metus vyksta karas ir tai yra visiškai nepriimtina. Moteris turi pasiūsti aiškę taikos žinę. Kita priežastis yra badas. Tai mūsų žemės ūkio politika, taip pat ir Europos Sąjungos sukelia kitose regionuose badą ir būtent dėl to moteris ir vaikai išvyksta, tampa pabėgėliais. 18 punktą dar norėčiau paminėti, ten kalbama apie saugias kilmės šalis. Manau, kad labai gerai, kad e, diskutuojame apie tai ir Vokietijoje, kad e, saugiose kilmės šalise būtina taip pat įvertinti e, galimybę suteikti prieglobstį, atsižvelgiant taip pat ir į lyčių skirtumus. Nu, ir pabaigai norėčiau vieną pagėdavimą pareikšti dėl pabėgėlių paskirstimo programų. Neaptikau atitinkamų punktų pranešime, galbūt e, reikėtų pasitelkti taip pat ir jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisiją tam, kad būtų mm, užkirsta galimybė mafijai pelnytis iš mm, dabartinės padėties ir teikti atitinkamas tiesioginės mm, finansinės injekcijas numatyti moterų perkelimų programą nes dabartinė situacija iš tiesų yra visiškai neprimtina moteriams ir vaikams, tiesiog nepakeliama, nes e, būtų galima pasitelkti tinkamas jungtinių tautų pro programas ir e, įtraukti į jas moteris ir vaikus e, esančius Jordanijoje, kitose kaimininėse šalyse Taip pat džiaugiuosi, kad minimi yra ir atitinkami vystimosi pagalbos e, tikslai, taraus vystimosi <clears throat> tikslai ir, ir jų įgyvendinimas Europoje. Lieka mums nedaug laiko diskusijai, sako pirmininkė, taigi prašau kitų kalbėtų kalbėti labai trumpai, nes uh, tokia atveju nesugebės, negalės pasisakyti visi. Pone Korovičius iš Serbijos parlamento dabar kalbės. Kalbu Aira Korovičius iš Serbijos parlamento. Uh, thank you. I will speak Serbian language. Ačiū, aš kalbėsiu serbiškai. Neskaitysiu to, ką pasirašiau Belgrade. Tris klausimus norėčiau užduoti, išklausiusi diskusijos. Pirmasis yra retorinio pobūdžio. Visi sutrėme dėl šios temos svarbos, tačiau tikrai nepakanka trijų su pusę valandos šiai temai. Aš nedėkoju visiems dalyvams, nes aš manau, kad mūsų pareiga yra šiandien kalbėti šią temą ir imtis konkrečių veiksmų bei juos atitinkamai įgyvendinti. Tai yra sprendimus priimtus įgyvendinti tiek šioje institucijoje, tiek kitur. Antras klausimas. Ar galime kalbėti apie pabėgėlių moterų padėtį ir vaikų iš Sirijos ir Irako, tačiau neturėti šiandien šioje salėje nei vieno, nei vienos jų atstovės. Man labai patiko tų moterų, kurios, kurios dirbo su pabėgėlėmis, tiesioginė patirtis, tačiau dar geriau būtų buvę išgirsti pačių pabėgėlių, viską iš pačių pabėgėlių lūpų. Dar vienas klausimas yra hipotetinis ir neturiu jį savo kol kas jokio atsakymo. Galbūt kiekvienas, kiekvienas savęs turėtume paklausti, Aš siūlau kitą savaitę surenkti kelionę autobusu iš Briuselio į vieną iš pabėgėlių stovyklų ir apsigyventi ten dvi savaitės. Tai man kitų klausimas, kiek būtų pasirengusių žmonių ten vykti ir jie tikrai neturėtų būti ekspertais arba turėti kitų ekspertinių specifinių žinių. Jūs galėtų, pažiūrėjus, ribos ar kavos išvirti tos stovyklos gyventojams. Kiek iš mūsų būtų pasirengę dvi, tris savaitės savo laiką skirti darbui toje pabėgėlių stovykloje? Ačiū. Esu tikra, kad tokių atsirastų. Iš Kipro dabar kalbės ponia Trojra Naura Nikola. Ačiū. Ačiū. Vakar jau kalbėjau, tai yra anksčiau prieš tai jau kalbėjau darbo grupėje seminare. Kipre mes pabėgėlius ir jų problemas patiriame taip pat ir savo kailių. Nu, 40 metų turime spręsti panašias problemas, taigi galiu tik pritarti anksčiau kalbėjusiai kolegai, būtų neblogai, jeigu šioje salėje sėdėtų pabėgėlių atstovų iš Sirijos ir Irako ir galėtų pasidalinti savo jausmais, nes jie praranda savo tapatybę, savo orumą, mėgina rasti maisto savo vaikams juos apsaugoti. Kiekvieną dieną jie žūsta viduržėme jūroje. Taip pat e, e, daug tragiškos patirties e, sukaupę Graikijos Koso Lesbos salose. Mes turime šiems žmonėms ištiesti žmogiško orumo ranką paprasčiausiai. nes kaina, kurią jie turi sumokėti už tai, kad galėtų ištrūkti laisvę, yra labai didelė, todėl mes privalome savo sienas palikti atviras, mes privalome padėti jiems išsaugoti savo orumą, suteikti jiems prieglopsti savo šalise iki tol, kol jie galės sugrįžti į savo tėvynę. Skaičiai iš tiesų yra milžiniški. Oficialiais duomenimis pasaulyje 60 milijonų žmonių yra pabėgėliai, 20 milijonų yra išvykę į kitas šalis, pabėgę į kitas šalis, kiti yra tapę pabėgėliais, vidaus pabėgėliais. 40 milijonų, 14 milijonų yra Europoje. Taigi turime prisimti savo atsakomybę ir suteikti jums praktinę pagalbą. Labai ačiū. Taip pat ir už tai, kad neviršijote jums skirto kalbėjimo laiko. Anksčiau kalbėjusiai kolegai noriu pasakyti, kad pirmame seminare dalyvavo viena atstovė iš Turkijos pabėgėlė. Žinome, mes būtume galėję daugiau pasikviesti, tačiau bent jau viena iš tiesų tame pirmame seminare dalyvavo. Dabar Portugalijos parlamento atstovė. Labas rytas visiems. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien vyksta tas posėdis tarp, tarp parlamentų narių. E, tokia svarbia tema kaip žmogaus teisės ir kalbame apie problemas, su kuriomis susiduria moteris. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos parlamentas rengia rezoliuciją. Labai svarbu, <clears throat> kad mes kalbėtumėm garsiai ir pasmerktume tas problemas nes jos yra susijusios su konkrečiamis lyčių e, problemomis. Žmogaus teisės yra mūsų visuomenių pamatų pamatas, tačiau praktiškai beveik kiekvienoje valstybėje, kiekvienoje visuomenėje, kiekviename gyvenimo žingsnyje moterų teisės yra pažeidžiamos. Mes suprantame, kad padėtis nėra vienoda skirtingose valstybėse narėse, tačiau moterų diskriminavimas atrodo įsivyravo beveik visose valstybėse. Ir tai tvirtina stereotipai ir prietarai, kurie kartais išplaukia iš kultūrinių tradicijų, kartais iš religijos. Valstybės narės turėtų labai pasistengti, kad e, moteris pabėgėlės nebūtų vertinamos pagal e, lyčių stereotipus. E, jos turi išnaudoti savo galimybės Labai svarbu, kad būtų sukurti įstatymai apsaugantis moterų teisės ir e, kad jų, žingsniai, jų, jų teisės būtų apsaugotos visose gyvenimo žingsniuose ir visose etapuose. Pavyzdžiui, e, kai tos moteris yra sulaikomos arba kai yra siunčiamos atgal į savo valstybės taip pat žmonės bendrai turi būti šviečiami apie žmogaus teisės, kad jie žinotų, kaip elgtis. 51 metų Ženevos konvencijoje yra labai aiškiai pasakyta, kad moteris kenčia nuo persekiojimų arba e, jo e, yra rumas paminamas. Ir, bet jos turi būti uh, traktuojamos ypatingai ir joms turi būti suteiktas pabėgėlės statusas lengviau. Moterys persekiojamos dėl to, kad jos yra moterys, dažnai uh, turi teisę gauti papildomą apsaugą, tačiau ne visuomet 51 metų Ženevos konvencijos pirmojo straipsnio A dalis yra pritaikoma. Aš manau, dabar padėtis yra labai liūdna. Valstybės narės turi pripažinti, kad moteris išnaudojamos dėl savo lyties turi gauti teisę į, turi būti vertintos kaip pabėgėlis. Kaip aš jau sakiau, įstatymai yra priimti, bet kaip viskas yra praktiškai gyvenama. Moteris pabėgėlė susiduria su rimtomis problemomis. Raktas į visų problemų išsprendimą yra švietimas. Žiniasklaida yra kita labai rimta problema. Reikia, kad žiniasklaida dirbtų daugiau moterų, kurioms rūpėtų, kad tos temos būtų išspręstos uh, subalansuotai ir išsamei. Aš nemanau, kad e, žiniasklaida gali būti paviršutiniška. Nesistengim tokių rimtų kompleksinių problemų supaprastinti. Mums reikia daugiau Europos dominavimo, o ne mažiau. Mums reikalingas Šengenas, mums reikia apginti Europos e, pamatinės vertybės. Kaip Deloras sakė, Europa turi apsaugoti žmogaus teisės. Muchas gracias. Necesitamos más Europa. Labai ačiū. Taip, Europos mums reikia daugiau, bet Europa yra toks, neturi būti kažkoks tai abstraktus dalykas, Europa turi būti suvokiama kaip institucijos. O šiandien mes turime nacionalinių parlamento atstovų ir reikia suvokti, kad visi privalome įgyvendinti apsimtus įsipareigojimus. Austrijos parlamento nariai dabar žodis. Ich werde meine Rede auf Deutsch halten. Ja. Kalbėsiu vokiškai. E... Būtent e, tos šalis, kurios e, pro pirštus žiūrėjo į kylančius karus, e, dabar patiria daugiausiai problemų susijusių su pabėgėliais. Neįvardijant tikrų problemos priežasčių, tik tai e, kalbant apie tai, kaip mums trūksta pajėgumų šias problemas spręsti. Tuo tarpu čia šioje salėje yra labai daug moterų, mes galėtume pakalbėti ir apie moterų padėtį savo šalyse. Norėčiau jums e, galbūt priimti, kad islamo valstybės prievartaujamos, parduodamos. E, į vergyją moteris e, vis dar nėra visos e, rastos ir identifikuotos. Tai ne per seniausiai buvo e, rasta masinė kapavietė. Ir tarptautinė bendruomenė nieko nedaro, taip pat kaip ir siekdama išlaisvinti Boko Haram pagrobtas mergaitės, bandant teikti, kad mes nieko negalim padaryti, nes jos jau yra ištekėjusios, dabar pagimdžiusios vaikų ir, ir nieko negalima pakeisti. Taigi mes turime dėti visus manomas pastangas, kad tos aukos būtų identifikuotos ir būtų sudaromos e, joms orios gyvenimo sąlygos. Kaip jau minėjau, problemas nėra įvardymas savo tikraisiais vardais. Tai pavyzdžiui, neseniai Turkija pasiuntė žinę Europai, kad e, Turkija yra labai daug e, pabėgėlių ir e, mes nežinome, ką, kaip su jais susitvarkyti. ES turi mums padėti. Tuo tarpu nieko nekalbama apie tai, kad pabėgėlės moteris Turkijoje yra prievarta ištekinamos, yra tapusios prekybos žmonėmis aukomis, nes turi kažkaip išgyventi, išsilaikyti ir tokias, tokia stacija yra visiškai neprimtina. Se, jeigu mes įvardinsime tikrasias problemas, tai galėsime ieškoti tinkamų jų sprendimų ir mes moteris turėtume sukaupti pakankamai drąsos ir tinkamai įvertinti ir įvardinti tą padėtį. Austrijo padėtis yra ne kitokia. Pabėgėlių stovyklose žmonėms nesudaromos orios sąlygos gyvenimo ir mes lankėmės tose pabėgėlių stovyklose, ten tikrai nebuvo pakankamai e, dušų, kabinų įrengta, e, hygienos <clears throat> sanitarnės sąlygos moteriams nėra užtikrinamos, taigi aš norėjau pasidalinti su jumis tą informaciją apie tikrąją padėtį savo šalyje. Taip pat e, būtina paminėti, kad tik vykdydami taikos užtikrinimo politiką sugebėsime suvaldyti tą padėtį visame pasaulyje, nes be moterų pastangų taika nebus užtikrinta ir be moterų pastangų mes nesugebėsime sudaryti visiems pabėgėliams tinkamų gyvenimo sąlygų ir garantuoti moterų teisų. Taigi noriu raginti visas salėje esančias politikės sukaupti pakankamai drąsos ir pakilti aukščiau virš tos realinės politikos, kurią vykdo jūsų šalių vyriausybės. Jeigu nenorime palikti moterų likimo valiai, turime bendromis pastangomis siekti, kad jų gyvenimas būtų kuo oresnis. Ačiū. que recojo el guante de, de, uno, de una de las intervenciones. Išklausėme. Ir sutinkame, kad reikia šia, šių klausimų aptarimui skirti daugiau laiko. Galbūt kitais metais bus surinktas toks seminaras ir numatyta jam, pavyzdžiui, visą dieną, kad daugiau dalyvių galėtų pasisakyti. Bet kokiu atveju noriu padėkoti visiems jums, kurie čia atvykote, dalyvavote. Už tai, kad išreiškėte savo nuomonės. Ir kadangi mūsų laukia tiek daug darbų, nebejoju, kad mes toliau dirbsime ir bendradarbiausime, nes, kaip kažkas pasakė, tai yra mūsų pareiga. Tai nėra mūsų pasirinkimas imtis šių užduočių mes privalome tai atlikti, kaip e, šių institucijų nariai negalime užsimerkti prieš realybę, kur yra aplink mus dabar. Ir dabar norėčiau sutikti žodį ponė Ingeborg Gisledot ir tikiuosi, kad teisingai ištariau jūsų pavardę. Jungt Jungtinių tautų moterų organizacijos Turkijoje atstovė bei Jungtinių tautų e, regionės, regionės skyrius vadovai. Prašau. A, ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ponės ir ponai. Noriu visų pirma padėkoti moterų teisų lyčių lygybės komitetui už tai, kad surengė šį posėdį ir padėkoti už kvietimą man dalyvauti jame Junktinių tautų moterų organizacijos vardu. Tai tikrai vertinga galimybė man pasiklausyti bei pasitikrinti dar kartą e, išvadas apie moterų ir e, vaikų migrantų krizę Makedonijoje ir Serbijoje, tą tokią E, apžvalgą parengėme praėjusiais metais. Mūsų išvada buvo, kad atsako planavimas paslaugos ir informacija teikiama neapriepia moterų pabėgėlių e, poreikių ir dėja e, tokia situacija išlieka, ji nepasikeitė. Taip pat noriu pasakyti, kad man daro įspūdį tai, kiek daug parlamentarų atvyko iš visos Europos aptarti šių klausimų kurie dėje nesusilaukė reikiamo dėmesio iki šiol. E, kad, pavyzdžiui, svarstydami klausimą apie tai, kaip moteriams suteikti daugiau galių, niekas nesikiš yra strategijų, teiginių, deklaracijų, tačiau vis dėlto išlieka didžiulis atotrukis tarp to, kas Mm, kalbama ir kas įgyvendinama. Ir žinoma, taip pasakytina ir apie moterų pabėgėlių padėtį. Aš labai tikiuosi ir mane džiugina tai, kad jūs yra šiek tiek daug ir aš tikiuosi, kad jūs tęsite darbą visais šiais klausimais. Vis daugiau moterų renkasi, leidžiasi kelionę, kad pasiektų Europą moteris, kurios e, išgyveno, tai moteris, kurios išgyveno keturis karo Sirijoje metus ir dar didesnį skaičių konflikto kitose šalise, Irane ir Afganistane. 2016 moteris sudaro e, didė, didė, didžiąją dalį žmonių, kurie leidžiasi į pavojingą kelionę per viduržėmio jūrą. Moteris ir, ir merginos, jeigu keliauja vienos, susiduria su ypač didelė lytinio smurto rizika iš bendrakeleivių apsaugos pajėgų E, kontrabandininkų, o e, mokestis seksu už išgyvenimą yra labai paplitęs ryškinys tarp, tarp e, moterų ir, ir, ir vaikų. Tačiau moteris neužsit, negauna visų reikalingų paslaugų, o priešingai, kaip matėme pirmadienį, jos susiduria su vis e, priešiškesnė militarizuota aplinka Graikijos Makedonijos pasienyje bei E, pabėgėlių e, pačių įrengtose stovyklose kalė ir kitur. Moteris ne tik tam, tampa ginkluotų konfliktų aukomis savo šalyje, bet jos toliau viktimizuojamos, kai jos pasiekia tą e, šalį, kuriuose tikisi būti saugios. Moterų ir vaikų nu, nukentėjusių nuo ašarinių dujų panaudojimo vaizdas mus pasiekė šiais metais. Ir tai dar kartą patvirtina, jog e, aplinka tampa smurtinė ir kad atsiranda smurtinių susidūrimų tarp apsaugos pajėgų ir pabėgėlių. E, juos skatina ksenofobiškos grupuotės Europoje. Taigi, situacija darosi sprokstanti. Ir e, vienas žyptelėjimas gali uždegti didžiulį gaisrą moterų ir vaikų prieglopšio klausimas tampa vis sudėtingesnis, nes e, kai kurios šalis Balkanų maršruto e, kelyje imasi vienašališkų priemonių. Pagal Ženevos konvenciją teisė į apsaugą reiškia e, teisė, kad, būsi, kad tavo prieglapšio prašymas bus individualiai išnagrinėtas. Kaip generalinis sekretorius rašo, parašė e, vasario 26-ąją nauji sprendimai, nauji potvarkiai šalyse netitinka galiojančių Ženevos konvencijos ir susijusių protokolų e, nuostatų, nes neatsižvelgiama į individualias asmenų poreikius. Dabartinė padėtis palik Graikijos sieną ypač aktuali moterų padėčiai. Vakar buvo kalbama apie tai, kad Graikija rengėsi sugražinti 308 pabėgėlius į Turkiją. Tai remiantis Turkijos Graikijos ES redmisijos sutartimi. Įdomu, ar nėra galimybių taikyti išlygas asmenims, kurių žmogaus teisės yra ypač pažeidžiamas, pavyzdžiui, moteris, moterų LGBTI bendruomenės narių, kurie sugražinti į savo gimtasią šalis bus įkalinta. Stambulo konvencija galioja ir Serbijai ir e, Ženevos konvencija taip pat būtina uh, interpretuoti, atsižvelgiant į lyčių aspektą, teikti reikalingas paslaugas ir užtikrinti prieglapšio procedūras, kaip rekomenduojama pranešimo projekte dėl moterų pabėgėlių padėties ir prieglapšio prašytojų ES, kurį rengė šis komitetas, e, smurtas lyties pagrindų, priversinės santokos, e, moterų lytinių organų žalojimas turėtų būti pagrindu, pagristų pagrindu e, pretenduoti prieglopsti Europos Sąjungoje. Tai turėtų būti argumentas prašyti prieglopščio. Raginu parengti Europos Sąjungą gairias dėl e, lyčių aspekto svarbos ir jais, jomis remiantis nagrinėti prieglapšio prašymus. Turim moteriams reikia moterų vertėjų, gal, paslaugų, vaik, e, vaikų priežios paslaugų, taip pat e, psichologų ar kitokių paslaugų. Ir aš visiškai pritariu rekomendacijoms, kurias parengė šis komitetas šiomis temomis. Trečiame seminare e, buvo kalbėta apie tai, kad moterų teisės dažnai varžo jų vyrai, todėl reikia e, garantuoti jų nepriklausomą teisę į prieglapsti. E, Turkijoje, kur aš dirbu, yra virš 200 tūkstančių sirų pabėgėlių, pusė iš jų yra moteris. Daugelį moterų vyrai paliko Turkiją, patys išvyko į Europos Sąjungą ir dabar šeimų susivienijimo tikslas tampa sudėtingas. Situacija daro susidėtingesnė, nes Danija, Vokietija ir kitos e, šalis gali pasiekti e, jau susiklošusią situaciją. Visa, visas pasaulis, ypač Europa, turi parodyti tikrą politinę valią ir politinę drąsą. Reikia politikų, kurie gebėtų parengti ambicingus įgyvendinamus planus e, oriai perskirtyti pabėgėlius, gerbent jų teisės. Reikia politikų, kurie išdrįstų e, pareikšti savo poziciją ir pademonstruotų solidarumą vis stiprėjančios neapykantos aplinkoje. Turime e, pademonstruoti užuojautą savo broliams ir seserims. Tai yra ES pamatas. Reikia politinės valios ir lyčių aspekto e, ger... suvokimo ir pagarbos tam aspektui ir, ir pereiti į kitą etapą, ypač rengiantis Turkijos ES vadovų susitikimui, kuris vyks čia Briuselėje pirmadienį. Ir apie tai kalbėjo Martinas Šulcės, parlamento pirmininkas, savo uh, įvadinėme kreitimise. Ačiū Jums už kvietimą man pasisakyti. Čia tikiuosi, kad tai yra įžanga ES Turkijos pirmadienį vykstančiam vadovų susitikimui. Este, este evento. Ir šiam renginį apibendrinti. Pane Mary Honeyball, Europos parlamento narė ir pranešėja. Kitą savaitę bus balsuojama plenarinėme posėdėje apie tai. <clears throat> bus balsuojama apie moterų ir e, pabėgėlių ir prieglopščių siekiančių moterų padėtį. Noriu padėkoti poniai Honeyball už tai, kad jie atliko tokį puikų darbą, susiekė su visomis reikalingomis organizacijomis, bandė išsiaiškinti, kokia yra realybė ir susidėrėti dėl politinių pozicijų, kad parlamentas galėtų vieną aišku vieną aiškę poziciją pristatyti šiandien paprastai svarbę temą. Ačiū. Aš labai džiaugiuosi, kad turiu galimybę kaip pranešėja čia pakalbėti šią nepaprastai svarbę temą. Pasikalbėti su jumis ir papasakoti tai, kas mums rūpi. Tik dalį man rūpimų problemų galėsiu paminėti. Deja visų nespėsiu. Dėkuoju visiems už tai, kad atvykote ir pasikeitėte patirtimis, patirtimis žiniomis. Man padarė įspūdį tai, kad tiek daug parlamentarų iš ES ir iš kitų valstybių pasistengė ir atvažiavo į Bruselį. Aš manau, kad jūs visi e, ženkliai prisidėjote. Aš galiu pakartoti tai, ką sakė kolegė iš Islandijos. Reikia politinės drąsos ir valios Mes visi puikiai čia žinome, kaip sunku dabar yra, kokia sudėtinga ši padėtis ir kaip dabar atrodo, kad nėra išeities. Tačiau visi kartu turim susitelkti ir siekti tos išeities. Tai, apie ką šiandien kalbėjome, yra būdas e, aiškiau apibriežti moterų ir vaikų padėti tokioje krizėje, kokią dabar išgyvename. Labai gerai, kad mes visi pirmiausia pradėjome kalbėti apie žmogaus teisų ir žmogiškojo orumo perspektyvą. Būtent nuo to turi prasidėti visos diskusijos. Absoliučiai visi, ir moterys, ir vaikai, turi susilaukti deramo elgesio, e, atitinkančio mūsų įsitikinimus ir vertybės. Taip pat turime pripažinti, kad moteris turi ypatingų poreikių, jos yra itin pažeidžiamos ir su jomis reikia elgtis taip, kad būtų įvertinas moteriškumas. Deja, didelėje dalyje Europos dalių taip nėra. Šiuo metu labai daug moterų pabėgėlių dabar keliauja ir dabar įvažiuoja į Europos Sąjungą. Taigi mūsų laukia labai ilgas darbas ir, kaip jau buvo pasakyta, lyties perspektyva moterų ir vaikų patiriamas kančios e, pabėgėlių keliuose kol kas nėra e, išviešintos, apie tai nėra plačiai kalbama, politinėse darbo atvarkėse šis klausimas nėra įtrauktas, bet aš tikiuosi, kad šiandien mes pakeitėme padėtį, antradienį plenarinėme posėdėje bus apie tai kalbama, per tarptautinę moters dieną mums pavyko tą temą iškelti dabar per Tarptautinę moters dieną, aš labai to džiaugiuosi, tai yra simboliška. Europos parlamento moterų teisų komitetas yra aiškiai pasakęs, kad moterų pabėgėlių klausimas yra Tarptautinės moters dienos aktualiausia tema šiais metais. Tikėkime, kad tai iškels moters, moterį, tas labiau matoma Ir lyčių lygybės klausimas taks atolesnis. Be to, vilėmės, kad ES vyriausybės pradės šitą veikti. Yra vyriausybių, kurios priima pabėgėlius, yra vyriausybių, į kurias e, e, pabėgėliai atvyksta vėliau, į kurių valstybės pabėgėliai atvyksta vėliau. O mes kaip parlamentarai turim daryti viską, ką galime, kad padarytume spaudimą savo vyriausybėms, kad jos spręstų moterų, ypač moterų pabėgėlių klausimus Nes šiandien mes susitarėme su politinė krize ir pabėgėlių krize. Daug kas šiandien kalbėjusių minėjo, kad reikia e, susidoroti su šios krizės priežastimis, kodėl yra tiek daug pabėgėlių, kodėl tiek žmo, daug žmonių bėga į Europą. Man atrodo, kad tai yra nepaprastai svarbu, bet e, aš manau, kad tai yra svarbiausia e, <clears throat> tema Bet lygiai taip pat turime galvoti apie moterų teisės ir galimybės. Tai yra dvi aktualijos, kurias šiandien turime spręsti. Pabėgėliai į Europą įvažiuoja dar ir dabar. Aš galiu tik pakartoti tai, kas jau buvo pasakyta apie moteris ir taikos sieki. Tiek daug e, taikos kovotojų buvo moteris. Visoje Europoje moterų judėjimams buvo būdinga kovoti už taiką. Taikos siekis yra labai svarbus politinis klausimas ir šiuo atveju, šios krizės atveju e, ta aktualija turi išlikti. Taip pat mes girdėjome, kad ši krizė tampa vis labiau moteriška, nes pabėgėlių moterų skaičiai išaugo dabar jau viršyje 50 procentų. Statistika e, mus įtikina. Per vieną seminarų girdėjome, kad buvo pateikti duomenys iš UNICEF Pirmą kartą daugiau negu 60 procentų pabėgėlių yra moteris. Praėjusiais metais jos sudarė 20 procentų. Moter, vaikų skaičius, atsiprašau, taip pat labai išaugo. Ši tema labai skaudi ir aktuali ir ją turime spręsti, nes vis daugiau moterų atvažiuoja ir aš esu įsitikinusi, kad ši tendencija tik tęsis. Taip pat girdėjome prašymus kad pačios moteris pabėgėlės garsiau reikštųsi. Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų tarpe yra pabėgėliai iš Irako, ji viename seminare kalbėjo. Aš manau, kad tų moterų balsai turi būti labiau išgirsti. Mes labai daug uh, girdėjome pagalbos organizacijų, NVO atstovų, aš su daugeliu jų buvau susisiekusi rengdama savo pranešimą, tačiau tai neprilyksta uh, tų pačių moterų pabėgėlių balsams. Tai moteris, kurios turėjo palikti savo namus, keliauti pavojingomis sąlygomis, dažnai su vaikais, baisiomis sąlygomis išgyventi smurtą kelyje, smurtą iš kitų pabėgėlių, smurtą iš e, administracijos net atstovų. Ir turėjo išgyventi nepaprastai sudėtingomis sąlygomis. Kartais mums sunku įsivaizduoti, kokios tos sąlygos gali būti, kad ir kaip mes užjaustumėm tas moteris. Aš norėčiau paprašyti jūsų, jeigu turit laiko, aplankykite fotografijų parodą parlamentariume kitoje uh, alėjos šalia parlamento pusėje. Marin Drinien fotografė e, parengė e, šią parodą, moterų teisų komitetas jos paprašė tą padaryti ir ta paroda labai aiškiai parodo, kas vyksta Aš e, linkiu visoms moteriams, kurioms buvo išvarytos iš namų ir siekia geresnio gyvenimo, tokio gyvenimo pasiekti. Ir noriu padėkoti visiems, kurie šiandien dalyvavo renginyje ir leido renginį, šiam renginiui vykti. Dėkoju parlamento personalui už tai, kad suorganizavo renginį. Aš e, manau, kad po šio renginio mes dar labiau negu anksčiau e, įsijungsime į kampaniją, kad apgintume tas moteris pabėgėlės ir jų vaikus. Muchas gracias. Labai ačiū, ponė Honeyball. <clears throat> O aš noriu padėkoti vertėjams, sako pirmininkė. Jie ilgėjo, padirbėjo penkiomis minutėmis ilgiau ir taip mes galėjome seminarą baigti. Taip pat dėkoju visiems jums už dalyvavimą. Noriu pasakyti, kad kai seminaras baigsis, kai renginys baigsis, e, kviečiu visus į kokteiliui pirmajame aukšte. Galime eiti visi kartu, kad niekas nepasimestų. Ačiū.